Care colleghe e cari colleghi, signora commissaria, possiamo riprendere. Kolegos, komisarė, tęskime darbą. Kitas darbo atvarkės klausimas yra pono Hokmark pranešimas dėl radijos spektro politikos. Ir žodį iš pat pradžių suteikiu pranešėjai. E, pirmininkė, komisarė, kolegos. Šis pranešimas yra apie tai, kad Europa turėtų būti pirmoje vietoje. Ir todėl labai gerai, kad šiandieną diskutuojame šio klausimu. 1950 metais, kai ponas Šumanas pasiūlė įsteigti šią sąjungą, svarbiausia buvo anglis ir plienas. Šiandieną svarbiausia yra žinios ir informacinės technologijos. Tai taip pat bus labai svarbu ir Europos ateičiai. Džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad pranešimas ir pasiūlymas, kurį šiandien teikiame, e, buvo parengtas dėka puikaus bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais, ponė Trautman, poniu Rodė, ponu Tyčester ir ponu Lambert. Labai dėkingas esu jiems už šį bendradarbiavimą, kadangi šiandieną mes kalbame apie pasiūlymą, kuris galėtų padėti Europai susigražinti savo lyderio vaidmenį e, judžiojo ryšio, interneto ir informacinių technologijų srityje. Man, pirmininkė, diskusija apie skirtingus pasiūlymus, kurie pateikiami šiame pranešime, yra visų pirma diskusija apie pasirinkimą, ar Europa bus pirmoje vietoje ar trečioje vietoje. Man tai, tai šis pasirinkimas atrodo savaime suprantamas. Kartais, kai kalbame apie pasaulio didžiausias ekonomikas, kalbame apie e, JAV ir Kiniją. Mes visi linkę pamiršti kad ES juk yra didžiausia pasaulio ekonomika. Tačiau neturime didžiausios rinkos. Taigi dabar viskas priklauso nuo mūsų. Šiandieną mes turime aptarti, ar norime padaryti tokius pokyčius, kurie leistų mums pasiekti didžiojo pokyčio, ar norime žingsnis po žingsnio užtikrinti, kad užimsime pirmą vietą, pirmaujančią poziciją telekomunikacijų srityje, sparčio interneto ryšio plėtros srityje. Aš norėčiau, kad Europa e, turėtų sparčiausią interneto ryšį ir didžiausius pajėgumus, nes tada mes e, galėtume plėtoti visas naujasias paslaugas, kurios bus be galo svarbios moderniai ekonomikai ir padės mums konkuruoti. Norėčiau, kad Europa taptų uh, naujosios e, informacijų technologijų Google, EU, Apple ir kitų programų namais. Nes šios programos padėtų didinti mūsų konkurencingumą, taip pat puoselėti in inovacijas. Tai galime padaryti. Tačiau tikėtina, kad ir kitos ekonomikos, JAV, Indija, Kinija, užims lyderio vaidmenį. Taigi turime nuspręsti. Šiame pranešime pateikiu nuomonę, kad e, reikėtų laikytis 2013 metų datos dėl 800 GHz juostos. Siūlau e, dar praplėsti savo ambicijas ir nuspręsti, kad ES atlaisvins 12 1200 MHz. Ir kad turėtume pradėti diskutuoti apie 700 MHz juostą, nes jei nepradėsime dabar, prarasime progą ateityje priimti tinkamus sprendimus. Taip pat turime panaudoti tam tikras juostas, tam tikrus dažnius be licenzijų mobiliam internetui ir taip toliau. Pirmininkė, dabar turime prieš akis pasiūlymą ir aš norėčiau susilaukti stiprios paramos iš šio parlamento, nes tada galėtume diskutuoti šį klausimą su valstybėmis narėmis ir galėtume jų paklausti, ar jos nori būti pirmoje vietoje ar trečioje vietoje. Man atrodo, šis pasirinkimas yra savaime suprantamas ir aš nekantriai laukiu šių diskusijų, o taip pat ir balsavimo trečiadienį. Ačiū. Ačiū ponui Hokmark. Dabar žodį suteiksiu komisariai Krues. Mr. President, ponė pirmininkė ir gerbimi Europos parlamento nariai. Tai yra iš tikrųjų signalas mums visiems atsibūsti. Būtent tai, ko reikia Europai šiuo metu ir todėl aš norėčiau padėkoti Jums ir ypatingai dėkoju ponui Hokmarkui už sunku darbą rengiant šį pranešimą dėl radio spektro problemas. Rengiant šį pranešimą, jūs tikriausiai galvojate apie tai, kokią poziciją turi užimti ES įvairių pasaulio šalių ir veikėjų atšvilgių. Ir, tai, ir jūs taip pat galvojate apie tai, kaip ES galėtų pirmauti šioje srityje. Ši programa yra labai svarbi ta mūsų ekonomikai, mūsų visuomeniai. Yra akivaizdu iš šio pranešimo, jog Europos parlamentas pritarė komisijos nuomonė, jog svarbu yra vykdyti koordinuotą ir veiksmingą spektro atlaisvinimo politiką. Ir iš tikrųjų yra labai svarbu yra išsaugoti Europos poziciją šioje konkurencinėje kovoje. Labai svarbu yra skatinti naujoviškas paslaugas, kurios būtų tai naudingos mūsų piliečiams. Aš dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, šis klausimas susijęs ir su kultūra, kadangi būtent uh, naujos technologijos gali suteikti naujų galimybių Europos bendruomenėms pasinaudoti turimomis žiniomis ir daugiau sužinoti vienoms apie e, kitas. Pone pirmininkė, visiškai teisingai buvo pasakyta, kad šiandien stovime kryškelėje. Atėjo laikas rinktis. Nebegalime tiesiog gražiai kalbėti praeitie, ne kartą, kai svarstėme šį klausimą. Ir dabar atėjo laikas prisimti atsakomybę ir pasirinkti. Mes negalime užimti pirmaujančių pozicijų pasaulyje negalime rodyti pavyzdžio pasaulyje, jei nepasirinksime teisingo kelio. Kalbėdami apie kultūros aspektą, noriu pabrėžti štai ką. Aš žinau, kad e, kultūros aspektas rūpi Europos parlamentui. Ir aš manau, kad e, spektro naudojimas e, skirstant turinį, ypač kai kalbame apie audiovizualinį turinį ir skaitmininės paslaugas, gali būti e, plėtojamas plešinti plačia juošio ryšio e, sistemą. Nepamirškime, kad bevėlis ryšys yra labai svarbus ypač tose regionuose, kur labai sunku yra teikti ryšio paslaugas. Šio pasiūlymų siūloma yra ne vien apsaugoti jau egzistuojančią kultūrinę terpę, bet ir ją pagerinti ateityje tam, kad galima būtų perduoti vis daugiau informacijos ir kad būtų sukurti tikrieji duomenų perdavimo koridoriai. Be abejo, turėsime spręsti problemas, su kuriamis susiduria mūsų transliuotojai. Ir visi žinome, kad e, sienų lieka vis mažiau ir ES mes turėsime įtikinti valstybės narės ir mūsų partnerius, jog būtina dėrėtis ir su trečiosiomis šalimis, su kamininėmis šalimis. šalimis Ir aš galiu Jums pranešti, kad aš jau esu užmesgus kontaktus su keliais e, ministrais ir mes kalbame apie tai, kad labai svarbu yra bendradarbiauti su trišimis šalimis šiuo klausimu. Toliau, komisija gali pritarti beveik visiems parlamento pasiūlymams. Komisija itin pritarė pranešime išsakyti poziciją dėl šių klausimų. Spektro svarba e, gyveninant skaitmininę darbo atvarkę ir padidinant mūsų piliečių galimybę naudotis plačiuoju šių ryšių. Pritarėme tam visiškai. Antras dalykas. Papildomo spektro ne, o, naudojimas patenkinant mūsų piliečių plačiajuošio ryšio poreikius. Visiškai tam pritarėme. Mes puikiai žinome, kad tai yra labai reikalinga. Toliau 2013 metai. Ir tai, kad mes turėtume iki to laiko atlaisvinti nemenką dalį radio spektro. Taip, tam irgi pritarėme. 2013 metai mums irgi tinka, tačiau mes suprantame, kad galima būtų numatyti e, tam tikras išlygas, tai yra pratesti e, šį terminą iki 2015 metų, tais atvejais, kai yra susidurime su rimtomis techninėmis problemomis arba kai galima, gali iškilti problemų e, bendraujant su trišimis šalimis. Toliau. Geresnis e, įvairių politikos sričių derinimas, e, tai yra aplinkosaugos, mokslinio tyrimo, transporto politikos e, derinimas ir atsižvelgimas į tai, kiek būtina ir šiems sektoriams suteikti galimybę naudotis spektru. Taip, tam iš tikrųjų pritarėme. Ir todėl mums reikės sukurti į ateitį nukreiptą politikos gyvenimo programą. Ir paskutinis dalykas – būtinybę e, e, skatinti e, kitas valstybės narės, kitas pasaulio šalis atsižvelgti į ES vykdomą politiką. Mes galime pritarti ir kai kurioms kitoms pranešimo mintims, kurios yra tokios pat, kaip, kurios atspindi mūsų nuomonę. Dėl to džiaugiamės. Tačiau kai kuriais atvejais komisija mano, jog reikia e, elgtis šiek tiek atsargiau. Pavyzdžiui, restruktūrizavimas. Mes e, manome, kad e, duomenų kad vadinamasis phishingas turėtų būti taikomas kiek atsargiai. Ir dar yra vienas dalykas. Kompe, kompetencija. Spektro rezervavimas tam tikriems operatoriams gali sukelti tam tikrų problemų. Toliau. Perėjimo sąnaudų kompensavimas. Šis klausimas be abejo yra labai aktuolus ir e, kompensuojančias sąnaudas būtina yra taip atsižvelgti į valstybės pagalbos e, taisyklės. Komisijai yra kiek sunku yra pritarti ir tokiems dviems pasiūlymams. Pirmiausia, tam spektrui, kuris jau yra techniškai e, suderintas ir kuris gali būti, e, turi būti atlaisvintas iki 2012 metų. Negali būti taikomos, taikomi papildomi reikalavimai. Mes norime, kad e, e, leidimas naudotis spektru būtų veiksmingas. Ir dar yra vienas klausimas, kuriuo, kuriuo mūsų nuomonė skiriasi. Tai yra prieiga prie plašijuošio ryšio palidovų. Mes manome, kad turėti šią prieigą yra labai svarbu. Ir dar reikia sugalvoti mums, kaip galima būtų įspręsti šios nuomonių skirtumus. Dar kelios pastabos. Europos parlamentas ir komisija pripažįsta, kad būtų pageidautina, jei mes galėtume kuo skubiau patvirtinti šį pasiūlymą. Ir e, kuo anksčiau nusiusime teigiamą signalą, tuo geriau. Ir be abejo, komisija yra pasirengusi siekti šio tikslo ir mes, ponė pirminkė, niekiek nebejojame, kad, taryb, kad Europos parlamentas taip pat norės kuo skubiau pradėti sėkmingas dėrybas su taryba. Laiko turime vis mažiau ir galiausiai, jei mes norime surasti sprendimą. Ir jei mes norime, kaip ir teigia ponas Hokmarkas, pirmauti pasaulyje, turime visi ben, e, žengti kojo kojon to siekiant. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė komisarė. Ir dabar žodis poniai Kamer Evert, jį pasakys kultūros komiteto vardu. Gerbi, ko, kolegė, minutė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbimiai kolegos. Na, politinė iniciatyva, kurių tikslas yra e, greitas internetas visoje teritorijoje tai yra e, girtinas dalykas, tačiau dažnai yra E, vieša ir reta vertybė ir kultūros komitetas nori pasakyti, kad dažnai naudoja įvairioms socialiniams, ekonominėms, e, kultūrinėms reikmėms. Ir todėl svarbu, kad telekomo paketo e, nuostatos dėl kultūrinės įvairovės ir žiniasklaidos laisvės neturėtų būti pakirstos. Ir privat aspektus ir viešasis radijas yra žiniasklaidos pluralizmo ramstis, todėl labai svarbu, kad radijas ir toliau galėtų vykdyti savo užduotis ateityje. Todėl mes siūlome, kad kol kas nebūtų um, atiduota 700 MHz dažnis. Pramonės komitetas kol kas to nepalaikė, tačiau kultūros komitetas turi savo nuomonę. Mums labai svarbu, kad atiduodant dažnius taip pat būtų nustatytos aiškios taisyklės dėl kompensacijų, tam, kad e, teatrai ir tie, kurie naudosi bevėliais mikrofonais, neturėtų um, patys vieni apmokėti atitinkamų kaštų. Taip pat reikia užtikrinti į interesų pusiausvyrą ir tikiuosi, kad ateitie tai taip pat pavyks. Ačiū. Dėkuoju. Dabar bus pasisakoma frakcijų vardu EPP. Dvi minutės, pane dėl Kastilio Juvera. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju ir ponė komisarė. Jūsų pasisakymą pradėsiu nuo to, jog pasveikinsiu mūsų kolegą poną Hokmarį, šio pranešimo autorių, nes jis puikiai padirbėjo ir be to jo ateities vizija yra labai įtikinanti. Taigi tai buvo milžiniškas darbas. Taip pat norėčiau padėkoti ir visiems šešėliams pranešėjams. Na ir jūsų pranešimą vienbalsiai palaikė pramonės komitetas. Šio pranešimo tikslas yra akivaizdus. Tai yra kaip pagerinti Europos ekonomikos konkurencingumą globalizuotame pasaulyje. Ir būtent šis tikslas yra atspirties taškas šiam pranešimui, tam ir paremėme. Nesigilinsiu detalės, tačiau norėčiau susitelkti du ar tris aspektus, kurie mano manimu yra esminiai. Pirmiausia, pasakysiu ir beje tai visakoma ir pranešime siūlo paskirstyti 800 MHz dažnius mobiliesiams tinklams ES. Svarbu, kad šis tikslas taptų tikrovę, tačiau žvelgime toliau į ateitį. Mes kalbame ir apie 700 MHz dažnį. Ir čia yra milžiniškas galimybės mobiliųjų paslaugų vystimui. Ir todėl manau, kad reikia pagalvoti apie šią galimybę ir be labai vertinu pranešime išdėstytus pasiūlymus. Na, šiandieną 3 e, procentai ekonominės veiklos yra susijęs su dažniais Europoje ir tai tik tais pradžia. Todėl e, reikia nepamiršti ir video technologijų uh, E, žengimo į priekį. Tai yra labai svarbu įmonėms, tai yra svarbu ir darbo vietoms. 40 procentų e, visų komunikacijų Europos, e, pasaulyje vyksta video pagalba ir tai tik tais pradžia, nes ateityje šie skaičiai tik tais auks ir todėl, sakyčiau, pranešimai tvirtinta išskirtinė ateities vizija ir prašau balsamo metu palaikyti pranešimą rytoj. Ačiū. Dabar socialistų frakcijos vardu, ponė Trautman, trims minutėms. Pone pirmininkė, gerbimo komisar, gerbimo kolegos, per pirmąjį svarstymą mes jau išsakėme savo nuomonę dėl spektro politinės programos ir aš norėčiau patikoti komisijai už jos paramą, transformuojant šį pasiūlymą atsižvelgiant į mūsų pranešimą dėl telekomų, telekomunikacijų dokumentų. Ir dėkuoju ponui Hokmarkui, kuris puikiai dirbo, kuris puikiai derino ir techninius aspektus, ir politinius iššūkius. Dabar svarstame šį klausimą ir Man atrodo, kad Europos komisija, Europos parlamentas sutarė dėl mūsų dabartinės situacijos apibrėžimo ir dėl tikslų. Mes visi suprantame, kad belaidės ryšys nežino sienų. Tačiau e, yra tam tikrų skirtumų dėl to, kaip galima būtų e, naudotis e, spektru. Aš niekuomet nenoriu. Da, kištis į suverinių valstybių įgaliojimus, tačiau valstybės narės kartais nedaro tai, ko reikia. Ir, ir aš manau, kad mums reikia labiau integruotos dažnių spektro valdymo, atsižvelgiant į mūsų ekonominius, socialinius ir kultūrinius poreikius. Štai kodėl, ponė komisarė, Europos parlamentas e, užėmė šią poziciją, išvadėm su ponios Toja parengtą pranešimą ir į mūsų pranešimą dėl telekomunikacijų paketo. Be to mes pateikėme kelis pakeitimus, nes manome, kad mums reikia atkurti skaidrumą, skirstant ir atlaisvinant e, e, spektro dažnius. Be to reikalavome, kad būtų atsižvelgta į tai, kad telekomunikacijų sektorius nuolatos auga ir auga ne tik kokybinė, bet ir kiekybinė e, prasme. Negalime e, daryti jokių kliūčių galimai e, paslaugų plėtrai. Kaip mes galėtume užkišti tą atsivėrusią skaitmeninę skylę? O tai yra būtina, jei mes norime, da, norime pagerinti da, ir savo ūkį. Ir paskutinis dalykas. Aš manau, kad mes turime susitarti iki metų pabaigos. Tai yra labai svarbu mūsų viešosioms paslaugomis, tai yra labai svarbu mūsų vartotojams, tai yra labai svarbu tam, kad mes galėtume geriau apsaugoti internetą ir visas kitas infrastruktūras. Be to, tai bus labai labai svarbu mums gaivinant mūsų ūkį. Ačiū, poniai Trautman. Toliau kalbės yra ponas Rodė Aldevardu. Dvi su pusę minutės. Ačiū. geresnis ir netoks brangus duomenų perdavimas 2020-aisiais prieinamas visiems. Tai yra labai ambicingas politinis tikslas, turiu pasakyti, ir aš jį visiškai remiu. Tačiau pažvelkime tiesiai į akis. Nebus lengva jo pasiekti. Tačiau aš manau, kad po parlamento pirmojo svarstymo galėsime žengti pirmosius žingsnius šio tikslo link. Ir kalbėkime aiškiai. Plačiausias ryšys reiškia ne tik tai, kad kiekvienas galės turėti Facebook profilį. Tai leis užtikrinti ES e, kaip lyderės vaidmenį pasaulyje žinių ekonomikoje. Jeigu galėtume sujungti 500 milijonų žmonių, tada ir verslas, ir piliečiai galės pasinaudoti visomis e, skaitmeninės ekonomikos teikiamomis galimybėmis. Reikia pakeisti du dalykus Europoje, kad atsidurtume toje pozicijoje. Pirmiausia, mums reikia gerai veikiančios į konkurenciją orientuotos telekomunikacijų rinkos visos ES lygmenyje. Ir todėl numatėme tam tikras konkurencijos taisyklės. Valstybės narės neturėtų e, galėti šiaip savo skirti naujai atlaisvinto spektro konkrečiam rinkos veikėjui, jei tai iškreiptų konkurenciją toje rinkoje. Antra, mums reikia veiksmingesnio spektro paskirstimo, kuris tiksliau atspindėtų šiandieninius įvai, įvairiapusiškus poreikius. Ir todėl šią politinę programą rengiame ne tik tam, kad būtų atlaisvinti atlaisvintos tam tikros dažnių juostos, bet taip pat papildomos dažnių juostos iki 2015 metų. Ir baigdamas norėčiau padėkoti komisariai, taip pat pranešėjui ir kolegoms šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Be šio bendradarbiavimo nebūtume pasiekę tokio rezultato. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis ponui Čišeste, e KR frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Komisarė, pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją poną Hokmark už tai, kad taip įgudusiai e, pateikė šį pranešimą komitete ir užsitikrino didelę paramą. Aš norėčiau prisijungti prie kitų šešėlinių pranešėjų ir padėkoti jam už šį darbą. Aš palaikau jo norą parengti teisės aktą, kuris padėtų Europai susidoroti su technologiniais iššūkiais šiame sektoriuje ir išlaikyti pirmaujančią vietą pasaulyje. Tai yra naujausios technologijos ir jos yra be galo svarbios. Svarbiausia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp įvairių susijusių interesų - transliuotojų, mobilio ryšio operatorių, plačioščio interneto, taip pat naudotojų e, tokių kaip karinės pajėgos, taip pat civilinės e, saugos tarnybos. Tačiau noriu perspėti, kad turime nepamiršti subsidiarumo principo, taip pat nacionalinių konkursų kompetencijų šioje srityje. E, teisės aktai šioje politikos srityje, juos priimti yra ypač sudėtinga, kadangi tos technologijos taip greitai ir taip smarkiai kinta, kad mes visą laiką stengiamės kažką pasivyti, o ne pirmiausia sukūrėme teisės aktą, o po to kažkas keičiasi. Tai reiškia, kad turime imtis veiksmų kad galėtume pilnai išnaudoti naujai atsirandančias technologijas ir leisti joms pilnai pasinaudoti naujai atlaisvintų spektrų ir tikiuosi, kad šis pranešimas padės to pasiekti. Ačiū. Dėkoju, ponui Čečiaste. Toliau žodis ponui Lamberts, žaliųjų frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš norėčiau sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta ir aš pradėsiu nuo to, ką pasakė Katrin Trautman. Uh, Ratvijo dažnių e, nėra labai daug. Aš manau, svarbu yra pabrėžti, kad niekas negali pretenduoti į, e, e, į tam, tikrą, tam tikrus dažnius. Ne vienas operatorius negali to daryti ir aš manau, kad tai yra labai svarbu. Ir būtent to, tai yra pasakyta pranešime. Dažnių spektras yra ribotas. Ir būtent todėl reikia išsamei išnagrinėti, kaip yra naudojamas dažnių spektras dabar. Ir Džal Čičestris ką tik pasakė, kad labai svarbu yra pagalvoti ir apie tai, kaip civilinės saugos ir karinės tarnybos, pavyzdžiui, naudoja e, dažnius. Ir nes Kaip jau buvo minėta, dažnių, dažnių skaičius yra ribotas ir todėl reikia geriau jais naudotis. Bet mums reikia dinamiškos e, politikos tam, kad mes neiškreiptume mūsų veiksmų logikos. Ir dar vienas dalykas. Ne visuomet da, e, spektras yra naudojamas komerciniais tikslais. Jie buvo kalbėta apie dažnai naudojimą kultūros tikslais, apie tai, kad viešusios tarnybos, tokios kaip, kaip kariuomenė arba pilietinės saugos, civilinės saugos tarnybos gali naudotis dažniais. Ar galima suteikti kam nors pirmenybę? Na, mes žinome, kad tokiais atvejais yra iškraipoma situacija rinkoje ir maži ūkio subjektai negali e, tinkamai veikti. Dar vienas dalykas. Radio elektroninio spektro naudojimas. Tai yra dar vienas labai opus dalykas, apie jį nekalbama yra pranešime, tačiau aš manau, kad mes negalime pamiršti ir šio klausimo. Eh, Gerai, toliau kalbės ponia Ferheiden. Pone pirmininkė, pone komisarė Krūs, kai kalba eina apie dažnis, apie dažnius, tai, tai turime pripažinti, kad tai yra ribotas viešas išteklis, kurį reikia prasmingai valdyti ir todėl radio spektro politikos E, politika yra labai svarbi. Dažnius reikia valdyti atsižvelgiant į socialinius, ekonominius ir kultūrinius aspektus. Ir todėl reikia pilnai pasinaudoti turimomis techninės galimybėmis visose dažniuose tam, kad būtų užtikrins vis veiksmingumas. Dažnių politiko pagrindas yra praeitais metais patvirtintas telekomų paketas, nes ten buvo nustatyta, kad ES ir valstybių narių dažnių valdymas turi atitikti ekonominius, socialinius ir kultūrinius interesus. Ypač tai pasakytina apie ES dažnių naudojimo harmonizavimą. Šiame kontekste norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad skaitminio dividendo vienas įgyvenimas valstybės narėse vyksta labai skirtingų greičių. Kitas dalykas yra E, kitų da, UFA dažnio atsidarimas turėtų būti atliekamas atsižvelgiant visus aspektus, daugelis techninių aspektų dar neišspręsta. Ypač tai pasakyti apie interferencijas, o taip pat ir, ir kultūrinių įstaigų, o taip pat vietos ir regioninių institucijų kaštų kompensavimas keičiant technologijas. Kai kalba eina apie dažnių perskirstimą, tai reikia atsižvelgti į skirtingus interesus ir tai reikia daryti atsakingai. Na ir iš vienos pusės dažnių naudojimas mobiliosiams paslaugoms tai atitinka piliečių e, interesus, tačiau kitą vertus turime atsižvelgti į tendencijas viešojo ir privataus radijos rytyje. Turime atsižvelgti skirtingus interesus tam, kad būtų užtikrinti skirtingi skirtingi interesai ir įvairovė. Taigi turime nepamiršti, šakių, mes iš akių nei kultūrinės įvairovės, nei kitų interesų. Dėkoju. Vieną minutę, ponė Riera Madurel. Pone pirmininkė, ponė komisarė. Aišku, šiandieną turime patys pas save pasveikinti dėl to, kad vyksta šios diskusijos. Neretai teko girdėti, kad dažnio valdymas yra techninis dalykas patenkantis į valstybių narių kompetencijos sritį. Ir dabar ilgų, ilgų dėrybų dėl teleko, telekomo paketų dėka. Tai yra tų darybų, kuriams vadovavo kolegė Trautman dabar šios diskusijos vyksta te, tame kontekste, kuriame turi vykti. Tai yra politinėme ir europinė kontekste, kadangi tai yra ribotas viešasis išteklius turintis tarp valstybinį pobūdį, todėl mes kaip teisėkuros organas turime nešti savo indėlį tam, kad būtų užtikrinta pridėtinė vertė. Ir manau, kad turime atsakingai skirti didesnius, atsižvelginti įvairias galimybės. Techninė pažanga dabar leidžia perduoti daugiau duomenų, naudojant siauresnius dažnius su mažiau interferencijų. Ir todėl reikalingas dinamiškas planavimas, kuris leistų pasinaudojant ir techninėmis galimybėms paskirstyti dažnį atsižvelgiant į skirtingų e, naudotojų interesus ir tokiu būdu naudojančių išteklių pasiekti maksimalę socialinę ir ekonominę uh, naudą. Taip pat turime skirti dažnius tiems operatoriams, kurie įsipareigotų tinkamai naudoti dažnį visų labui ir tai skatintų uh, ir piliečių socialinius bei ekonominius interesus. Mes tikrai vėluojame. Aš nenoriu nieko nutraukinėti, tačiau prašau laikytis reglamento. Ponas Odi dviems minutėms. Pone pirmininkė, ponė Europos komisijos vicepirmininkė, ponė Kros, gerbiamasis pranešėjų, gerbimiai kolegos. Aš norėčiau padėkoti ponui Hokmarku už puikų darbą ir už tai, kad jis labai atvirai su visais bendradarbiavo Ir taip pat e, džiaugiamės, kad pranešime yra aiškiai pasakyta, kad iki 2013 metų būtina atlaisvinti 800 e, e, MHz dažnį televizijos transliuotojams. Labai svarbu yra tinkamai pasinaudoti skaitminių dividendų. Ir turime leisti visiems pereiti prie naujos kartos e, televizijos e, e, transliacijų. Radio elektroninių dažnių perskirstimas turėtų vykti nuo 2014 metų. Ir aš norėčiau atkreipti jūsų, kai ką atkreipti jūsų dėmesį. Pirmiausia, aš manau, kad mums reikia, kad ekspertai išnagrinėtų, kokiais tikslais yra naudojami dažniai, kaip yra nurodyta aštuntajame punkte. Tik tai taip mes galėsime tinkamai derinti dažnių naudojimą. Taigi mums reikia parengti e, dažnių registrą. Būtina tinkamai jo naudotis. O tam reikės atlikti e, techninį dažnių registravimą naudojimo įvertinimą. Antras dalykas, svarbu yra išnagrinėti, kokius dažnius naudojo kariuomenė. Komisija šiuo klausimu neturi kompetencijos. Komisija negali e, reglamentuoti šio klausimo. Ir todėl aš pasikau prieš pakeitimą, kuriame yra siūloma kariuomenės skirtus dažnius paskirstyti civilė, e, civiliniams tikslams. Astăzi instituie primul program european pentru politica în domeniul spectrului de... Pone komisarė, e, mes kalbame apie radio dažnių spektro e, naudojimą. Siekiama yra suderinti šio spektro naudojimą tam, kad būtų tinkamai pasinaudota vidaus rinka. Uh, Re, realiai šie veiksmai padidins spektro naudojimo lankstumą ir numat, numatoma leidimų uždavimo sistema turėtų uh, padėti mums išsaugoti konkurenciją. Europos komisija ir valstybės narės turėtų parengti jau turimų dažnių naudotojų registrą. Ir įtin aktualu tai yra padaryti e, dešiniuose, kurie apima e, dešiniuose nuo 300 iki 600 MHz. Mes manome, kad iki 2020 metų interneto sparta turėtų padidėti iki 30 megabitų Ir turime taip pat e, daryti viską, kad viešusios tarnybos galėtų geriau naudotis e, naujomis ryšių technologijomis. Perinant prie skaitmeninių technologijų ir, e, ir tinkamai paskirstant skaitmeninį dividendą, labai svarbu yra nepamiršti vartotojų. Būtina yra stebėti Būtina yra stebėti, kaip yra naudojamos naujos sistemos, pavyzdžiui, Galilėjo e, e, sistema, bei e, kaip naujosios ryšių technologijos gali padėti mums paversti realybę ir išmanesis transporto sistemas. Kodėl turėtų kalbėti ponia Nibler, tačiau jos nematau salėje, taigi toliau kalbės ponia Toja. Grazie. Io credo che un punto Ačiū pirmininkė. Manau, kad visi sutarėme, kad per šią dažnių harmonizavimo programą galėtume pasiekti dviejų dalykų ir neturėtume to pamiršti. Taigi pirma, turėtume uh, sulaukti didelės ekonominės naudos iš naujų, uh, per šias naujas galimybės Taip pat e, naudinga tai būtų audiovizualiniam sektoriui ir kitiems atitinkamams sektoriams. Taip pat e, panaudoti socialinį potencialą, kurį leistų panaudoti šių dažnių atlaisvinimas. Taip pat, man atrodo, turėtume pasinaudodami šią progą aiškiai pasirinkti, remiantis principais. Pirmas principas yra žiniasklaidos pluralumas. Labai svarbu, kad šios dažnius valdytume Europos lygių ir kad vengtume teisų susikaupimo vienose rankose ir monopolijų. Kalbant apie šios dažnius, dėja kai kuriuose Europos šalise tai vyksta ir situacija vis blogėja. Antra, pusiausviros principas tarp rinkos liberalizavimo ir atverimo. Reikia leisti rinkai paremti tuos operatorius, kurie yra daug investavę. Taip pat reikia užtikrinti skaidrumą. Turime kalbėti apie aukcionus, ne tik siekiant užtikrinti, kad tinkamai socialiai bus panaudotos šios galimybės, bet taip pat, kad būtų užtikrinta diskrecija, taip pat, kad nebūtų nesažiningai suteikti dažniai. Taip pat visi mano frakcijos kolegos minėjo taip pat ir socialinį aspektą, socialinę naudą. Ačiū poniai Toja. Dabar ponui pon Van Nisselrooy, dviem minutėm žodis. Pone pirmininkė, pone Krus, šiandieną yra pažymama Europos diena. Europa stengiasi spręsti konkrečius klausimus, kurie liečia piliečius ir kurie užtikrina piliečių gerovę. Taigi manau, kad pono Hekmaro pranešime iškelta tema atitinka šios kriterijus, tai yra konkreči tema, ji yra svarbi ekonominiu ir socialiniu požiūriu piliečiams, atsilaisvina daug dažnių ir tie dažniai gali būti panaudoti bevėliam mobiliam interneto ryšiui, tačiau čia reikalingas europinis koordinavimas. 2013 metais turi būti atlaistintas 800 GHz dažnis, vėliau 1200 MHz dažnis. Taigi mums reikalingi šie dažniai, jeigu norime išlikti lyderiu. Na ir Konkrečiai čia kalbame apie paslaugas, kurie sudaro du trečdalius Europos ekonominio augimo ir, ir tam reikalingas pakankamas dažnis. Na, pagalvokime apie atitinkamą reglamentą iš praeito 1960-mečio. Tuo metu tinkamu metu buvo duotas tinkamas postumis ir dabar matome e, rezultatus, kasmet skirtumas gali būti iki 60 milijonų eurų. Niderlandai, mano šalis, kurią atstovauju, jau yra pasirengusi, nes e, ketvirtam mobilaus interneto ketvirtos kartos mobilaus interneto ryšių jau yra skiriami atitinkami dažniai. Na, o, bet šie dažniai reikalingi ir radijui, televizijai. Taigi reikia spręsti atitinkamas problemas atsirandančias, pažiūrėjau, dėl interferencijų, kai yra naudojami bevėliai mikrofonai. Taigi, aš manau, žvelgiant į ateitį, turime kiek įmanoma greičiau patvirtinti šį pranešimą ir tikėsimės konkrečių žingsnių ir iš komisijos pusės. Dėkoju, gerbimi kolegos. Dabar žodis ponui kolegai Rybėšiui minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu atsiprašyti, e, nariai išeina iš komiteto, tačiau šiuo metu vyksta įtrio komitete balsavimai ir nėra antrinkų kol kas neišrasti, kad galėtume dalyvauti abiejose posėdžiuose. Man rodos, kolega Hokmaras rado tinkamą kompromisą, tačiau nepamirškime, kai kalbame apie šią temą, to, kad e, iš vienos pusės kalbame apie trečios, ketvirtos kartos mobilų ryšį, taip pat apie kabelių gamintus ir taip toliau. Tai aš manau, kad reikia nustatyti um, e, duomenų perdavimo lygį. Taigi tur, turime galvoti apie pajėgumus, duomenų apimtis ir taip pat ir apie prioritetus e, programinės įrangos rytyje. Taigi aš norėčiau, kad kai kalbame apie ateitį, reikia konkretumo, nes, kalb, nes bus. Um, ketvirtos kartos mobilusis ryšys kabelių gamintojai užtikrina ypač e, aukštą interneto spartą. Ta, ir manau, kad ir mobilus interneto srityje to reikės, tačiau problema yra kainos skirtumas. Dabar už vieną gigabitą galima nusipirkti mažiau negu už vieną eurą. Ir dabar aš pasižiūriu, kiek man tai kainuoja namuose. E, yra didelis skirtumas, ar e, naudosim ryš, internetinių ryšių namuose ar čia ir todėl reikia imtis skubių žingsnių ir pasirūpinkime tuo, kad šioje srityje pasirūpime tuo, kad būtų atsižvelgta ir į kainos aspektą, o taip pat ir e, duomenų perdavimo apimtis, spartą ir taip toliau. Ir tokiu būdu galėtume sukurti tikrą europinę rinką ir turime nusistatyti prioritetus europinių lygių. Ačiū. Dėkoju, kolega Rubiš. Pereikime prie spontaniškų pasisakymų raundo. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Ponas Mülceris prašė žodžio. Prašau, vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. Tam, kad mes galėtumėm išlaikyti svarbų vaidmenį ekonominėje srityje, reikia nepamiršti ir plačiajuoščio ryšio. Vykdydami naują radio dažnio politiką, turėtumėm užtikrinti greitą informacijos perdavimo dažnį. Komisija pažymėjo, kad plačia juostis ryšys e, jau yra valstybėse narėse, tačiau reikėtų veiksmus koordinuoti. norėčiau pasakyti, kad šiuo metu ES atsilieka nuo savo konkurenčių JAF ir Kinijos ir taip ko gero yra dėl nerištingos politikos bei pernelyg didelės biurokratijos. Aš pritariu pranešėjai Hekmark tikrai reikėtų laikytis nustatytų datų radio dažnių srityje. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, niekas jeigu neprašo žodžio, todėl dabar suteiksiu žodį e, komisijos nariai Krius. Merci, madame la présidente. Um, thank you all. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiose tikrai įdomiose diskusijose buvo aptarti įvairūs techniniai aspektai, bet juk tas ta, ta paslauga, ta galimybė yra mūsų laisvės sąlyga. Tai yra viešoji prekė ir viešoji paslauga, kuri yra mums būtina. Ir kreipiuosi į pranešimo autorių bei šešėlinius pranešėjus ir noriu pabrėžti, kad jiems pavyko parengti aišku dokumentą ir ten aiškiai išdėstyta, ką mums reikia nuveikti, kad pasiektume pageidaujamo rezultato. Aišku, demokratinėje visuomenėje vyksta diskusijos ta tema. Pone pirmininkė, mes svarstėme skaitmeninę darbo atvarkę ir visi sutarėme dėl to, kad tai yra būtina iš ankstinė sąlyga, kad ta skaitmeninė darbo atvarkė būtų gyvendinta. Uh, nes jeigu neužimsime iškios pozicijos, mes nepasieksime šio tikslo ir, kaip sakė ponė Toja, tam tikrų momentų reikia suvokti, kad 2020-aisiais ir šią datą įrašėme į skaitmeninę darbo tvarkę, tais metais visi europiečiai turi turėti galimybę naudotis plačiajuosčių ryšiu visiems savo poreikiams. Anksčiau kalbėjome apie 2013 metus, kalbė, minėjome tą datą kalbėdami apie kitus skaitmaninės darbo tvarkės tikslus. Taigi, ponė pirmininkė, jeigu norime tų tikslų pasiekti, privalome veikti nuosekliai ir turime suvokti, ką, ko, ko, kokias pasiekmes atneš mūsų sprendimai. Norėčiau padėkoti visiems nariams, kurie pasisakė, kurie aiškiai kalbėjo ir išdėstė prioritetus ir pabrėžė, ką mums reikia daryti, kad, pat, kad, kad laikytumėmės strateginio požiūrio. Kalbame apie reglamentavimą, apie radio dažnio valdymą. Mm, aš nesidžiaugiu tuo, kad dar ir išlieka kliūčių, aš puikiai tai žinau. Tačiau lyginant tas kliūtis su, su mūsų tikslais ir su tuo, ką mes į tai jau investavome, tas kliūtis galima vertinti ir pozityviai. Pone pirmininkė, mes suprantame, kad tas dažnis turi būti naudojamas ir transliavimo tikslais, dėl to nelieka jokių abejonių. Jei kalbame apie didesnį plačią juosčio ryšio prieinamumą ir, ir skaitmenius dividendus, uh, anksčiau ar vėliau, na, geriau anksčiau mums taip pat teks spręsti šį klausimą. Reikia užtikrinti, kad visiems e, mūsų sprendimai būtų naudingi. Ir mes jau priemėme sprendimus apimančius tam tikrą dažnio e, dalį. Tai yra pirmas žingsnis. Jeigu pažvelgsime atgal, o per nelik dažnai žvelgtis atgal nepatartina, reikia daugiau žvelgti ateitį. E, Jeigu pažvelgsime atgal, kas prieš 15 metų galėjo įsivaizduoti, apie ką mes dabar kalbėsime. Ir jei būtume prieš 15 metų laukę ir įsivaizdavę, kad reikia užtikrinti visas sąlygas prieš, priimdam, prieš priimant politinį sprendimą, tai mes būtume patyrę didžiausią nesėkmę. Nes Jeigu laukiu, kol viskas e, atsirastų, tai nieko nepasieksiu. Spektro klausimais numatyta valstybių narių kompetencija, nacionalinė kompetencija, mes komisija tai žino, tačiau mes visi sutarėme, kad spektras yra labai vertingas išteklius. Ir kalbant apie skaitmaninę vidaus rinką, tai ši rinka mums atveria daugybę galimybių, taip pat e, numato atsakomybę mąstyti tarp valstybinių pagrindų. Ir būtent šiuo klausimu reiktų taip mąstyti. Datos, terminai. 2013 man ta data netrodo per ankstyva. Taip pat turėtume suvokti, kad yra dar du susiję dalykai. Kaimininės valstybės. Žinoma, tam klausimui skiriamas ypatingas dėmesys, svarstant šį dokumentą. Ir mes neturėtume tapti savo pačių priešais šioje situacijoje. Tačiau tai neturėtų būti priežastis kažko nedaryti. turime suvokti, kad laikas mm, eina ne mūsų naudai, o kalbant apie išimtis ir e, numatomų sprendimų netaikymą, tai tai turėtų būti taikoma kiek įmanoma rečiau. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, aš lauksiu diskusijų su tarybos nariais. Taip pat e, lauksiu nekantrį jūsų balsavimo parlamente rezultatų ir aš su pasitikėjimu žvelgiu į ateitį ir manau, kad vienas iš tų ramščių, kuriuos dabar svarstame, bus užbaigtas iki šių metų pabaigos. Dar kartą dėkuoju Jums už konstruktyves ir pozityves diskusijas. Dar dėkuoju ne tik pranešėjui, bet šešėliniams pranešėjams, bet taip pat ir komiteto, vis, visiems komiteto nariams. Ačiū. Tora, o kyrius Hokmarus įgytis mus tą klystį įsizytisi. Dėkuoju komisariai. Dabar suteiksime žodį dviem minutėm ponui Hopmark. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkuoju ir komisijos nariai. Manau, kad turime žinoti, kad kalbame apie tą visuomenės sluoksnį, kuris pasižymi labai sparčia plėtra. Taip jau buvo praeitįje, taip bus ir ateityje. Mes dabar svarstome, kaip norėtume, kad situacija susiklostytų 2020-aisiais. Todėl svarbu pasakyti, kad svarstant šiuos klausimus mes kalbame apie galimybės ir vėliau priimti sprendimus tam, kad būtų priimti geriausi sprendimai. Buvo pasakyta, kad spektras yra e, išteklis ir viešoji gerybė ir mes turime spektru naudotis kaip galima efektyviau. Ta pati pabrėžė ir ponia Trautman. Ji kalbėjo apie efektyvumą. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad nėra jokio konflikto tarp kultūros ir komercinio panaudojimo. Aš norėčiau, kad mes siektume to, kad į tokias technologijas įtrauktume ir kultūrą. Iš tiesų, jeigu mes neturėsime platesnių tikslų, tai kultūra liks e, nuo šalyje. Ir manau, kad kultūrai reikia suteikti daugiau galimybių Europos Sąjungoje. Aš manau, kad mes galime užtikrinti ir transliaciją ir sukurti naujas galimybės skirtas naujiesiams laikams, bet kad tą padarytume, mums reikia priimti sprendimus. Ir turiu pasakyti, be jokios ironijos, su didžiuliu pasitenkinimu, kad ne vienas kolega šiandien nekvestionavo to, kad mes turime būti pirmieji. Ir mes gyvename globaliame pasaulyje, kur konkurencija ir žinios yra svarbiausias dalykas ir mūsų tikslas turi būti tapti pirmaisiais. Ačiū. Dėkoju pranešėjui. Diskusijos šio klausimo yra baigtos. Dėl šio pranešimo balsuosime trečiadienį. Poryt balsavimas prasidės 12.30. Dabar